tvaraus augimo, tvarios plėtros ir darbo vietų papildomų. Būtent to reikia ES žmonėms. Ačiū. Én is köszönöm a vitában való részvételt. Dėkoju už tai, kad dalyvavote diskusijoje. Ir baigiame šios debatus. Kitas darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl raginimo imtis konkrečių veiksmų, kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu. Pirmasis kalbėtojas bus tarybos atstovas, tai yra Nikolai Vamen. Pone pirmininkė, gerbėjami parlamentarai, komisijos nariai. Pirmininkančios Danijos vardu aš noriu padėkoti parlamentui už tai, kad jis tiek daug reikšmės skiria kovai su uh, mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Taryba pritarė, kad šie klausimai yra nepaprastai svarbus mokesčių politikos uh, dosie elementai ir mokestinis bendradarbiavimas yra pirmininkančios šalies prioritetas. Tai ypač aktualu dabartinės ekonominės atmosferos kontekste. Valstybės narės turi užtikrinti ambicingą fiskalinį konsolidavimą. Uh, Taryba iškėlė visą eilę iniciatyvų šiai problemai spręsti per pastaruosius metus. 2006 ir 2007 metais Europos taryba priemė išvadas, kuriomis buvo stengiamasi sukurti kovos su sukčiavimu strategiją bendrijos lygių, ypač PVM sukčiavimo klausimu. Nuo tada Europos taryba yra prieimusi visą eilę teisės aktų, tokių kaip E, reglamentas dėl administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių e, PVM srityje sustiprinimas ir taip pat buvo pakeista e, PVM direktyva, kurios tikslas kovoti su sukčiavimu. Tarp veiksmų ir informacijos keitimosi tarp valstybių narių pagreitinimas PVM išimčių importui E, sąlygų nustatymas ir susitarimai dėl e, sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių. 2011 m. vasario mėnesį tiesioginio apmokestinimo srityje taryba priėmė direktyvą 2011-16 dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje. Tai sustiprina abipusės pagalbos priemonės įvertinant tiesioginius mokesčius tarp valstybių narių. Direktyvoje be kita ko yra numatytos didesnė, geresnės galimybės keisis informacija jos paprašius ir numatomos nuostatos e, dėl automatinio keitimas informacija. 2000 2003 metais taryba prieėmė direktyvą dėl e, santaupų apmokestinimo e, palūkanų įmokų pavydalu. Galiausiai 2010 m. kovo mėnesį taryba prieėmė direktyvą dėl abipusės pagalbos išieškant e, e, lėšas susijusias su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis. Tai yra labai svarbi e, pagalbos priemonė renkant mokesčius. Aš manau, kad tos iniciatyvos rodo tarybos e, sieki kovoti su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Tačiau vis tik reikia pasakyti, kad daugiau gali ir turi būti padaryta. Per paskutinį susitikimą kovo mėnesį Europos vadovų taryba pabrėžė, kaip svarbu fiskal... E, kaip svarbu yra užtikrinti fiskalinį konsolidavimą ir ekonomikos augimą. Šiame kontekste taryba kreipėsi į komisiją ir valstybės narės, kad būtų greitai sukurti konkretus būdai kovoti su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu ir e, konkretūs rezultatai būtų pateikti jau šių metų birželio mėnesį. Pirmininkaučiai Danija šiam klausimui skiria labai daug reikšmės. Šiuo metu darbas vyksta ir mes tikimės, kad terminus sugebėsime patenkinti ir Europos tarybai galėsime pateikti savo ataskaitą jau birželio mėnesį. Akivaizdu, kad dabar dar negaliu jums išsaky, pristatyti visų uh, E, dokumento smulkmenų, ko mes tikimės surašyti šioje ataskaitoje, bet aš galiu daugmaž pristatyti taryboje vykstantį darbą. Pirmiausia, pirmininkaujančioji Danija e, daro spaudimą, kad būtų e, atnaujinta santaupų apmokestinimo direktyva. Šis dosie bus aptartas ECOFIN ministrų gegužės ar birželio mėnesį, greičiausiai gegužės 15 dieną. Per tą susitikimą pirmininkaujančioji Danija pasiūlys, kad būtų patvirtintas mandatas, leidžiantis Europos komisijai pradėti dėrybę su Šveicarija ir kitomis ES nepriklausančiomis vakarų Europos valstybėmis dėl um, santaupų apmokestinimo susitarimo naujosios e, redakcijos. Taip, e, santopos susitarimai su trečiosiomis šalimis galės būti peržiūrėti paraleliai su tuo susitarimu ir viskas e, bus papildyta pasiūlymais dėl ES santopų direktyvos pakeitimo. Bendras tikslas yra užtikrinti geresnį e, santopų per sienas apmokestinimą. Pirmininkaujančiai Danija tikisi, kad bus pasiekta daug pažangos šiame dosije, nes jis yra labai svarbus kovojant su mokesčių vengimu ir mokesniu sukčiavimu. Antra, dėl akcizų mokesčių Naujas administracijos nauja administracinio bendradarbiavimo direktyva turėtų būti priimta per kitą COFIN tarybos susitikimą. Tai yra e, labai ženklus žingsnis e, sustiprinant valstybių narių galimybės kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu akcizų mokesčių srityje. Trečias dalykas - dėl PVM taryba peržiūrės komisijos komunikatą dėl PVM ateities, kurioje labai e, plačiai yra kalbam apie naujus būdus kovoti su PVM sukčiavimu. Išsamios tarybos išvados turėtų būti patiktos baigiantis Danijos pirmininkavimui. Greta iniciatyvų teisės aktų srityje taryba ir toliau koordinuoja mokesčių politiką. Tarybos e, Elgesio kodekso grupė koordinuoja valstybių narių pastangos kovojant su kenksminga mokesčių konkurencija verslo apmokestinimo srityje ir ta grupė dabar pradeda naują veiklos e, darbą naujoje srityje, e, kurioje bus siekiama to Elgesio kodekso principus perkelti į trečiasią šalis. Ponios ir ponai, mes su jumis ir komisija labai glaudžiai bendradarbiausime, kad užtikrintume, e, kad kova su mokesčių vengimu ir sukčiavimu būtų sėkminga. Ačiū uždėmesi, ačiū ponė pirmininkė. Labai ačiū. A bizottság nevében szemet a Dėkoju, ponė ministrė. Ir dabar komisijos vardu žodis suteikiamas pasisakyti ponui Šemetai. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas ministrė, šiais sunkiais laikais turime užtikrinti, kad mokesčiai būtų surenkami, surenkami veiksmingai ir sažiningai. Negalime leisti, ne, negalime prašyti iš piliečių, kad jie sutiktų su padidėjusią mokesčių naštą, jeigu nedarome visko, kad būtų sumažinta e, neteisėta veikla, netinkama praktika valstybėse narėse, bandant surinkti teisėtas e, pajamas. Taigi labai džiugu, jog ES e, taryba nori imtis konkretesnių žingsnių šioje srityje. Jau praėjusį gruodį patvirtinant metinę augimo ataskaitą komisiją pristatė savo veiksmus, kurios numato e, mokesčių e, vengimo ir piknaudžiavimo srityje. Ir dabar valstybių narių vyriausybių vadovai Ir taip pat jūsų diskusija šiandieną um, tikriausiai reikalauja papildomų um, žingsnių. Ir šiam kontekste manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į jūsų visų nuomonę ir į tai, kad reikia uh, trejopo požiūrio, kurį taikysime ateityje. Pirmiausiai, valstybės narės turi uh, kiek įmanoma geriau pasinaudoti turimomis uh, ES mastų priemonėmis. Pavyzdžiui, pagal Eurofisk galima um, geriau apsikeisti informaciją, tikslingą informaciją ir taip pat um, yra suteikiama galimybė galimybė bendromis jėgomis vertinti rizikos mastą. Komisija ir toliau rems pastangas Eurofisk projekto e, ir programos e, kontekste. Galvojant apie tiesioginius mokesčius valstybės narės turi būtinai pasinaudoti pilnai um, abipusės paramos, e, administracinės paramos direktyvos nuostatomis ir mechanizmais nustatytais pagal pajamų, um, taupimo pajamų direktyvą. Ir reikia pasakyti, kad kol kas kova su mokesčių vengimu ir piknaudžiavimu vyksta per, per nelik vangiai. Ir finansų ministrai e, dabar bando e, rasti būdų, kaip būtų galima um, išbristi iš aklavietės, į kurią kol kas yra pakliuvusi um, taupimo pajamų direktyvos peržiūra. E, įvairių tarptautinių mastų vykusių pokyčių pastebėjome per pastarosius keliarius e, trejus metus. Ir informa pasikeitimas informacija tapo pagrindiniu pasaulinio lygio standartu e, ir netgi iškyla grėsmė bankų paslapties išsaugojimui. Taigi dabar yra laikas ES imtis savo pačios mechanizmų kūrimo. Ir pirmiausias pirmosius žingsnius e, taryba jau e, žengė sutikdama komisijai mandatą dėrėtis su Šveicarija ir kitomis šalimis dėl įvairių sustarimų. E, trečia, mums dar reikia taip pat galvoti apie būsimas ateities idėjas ir vizijas. Pavyzdžiui, reikia bendromis jėgomis vykdyti kontrolę, patikras ir taip pat ne tik mokesčių, bet ir muitų srityje kovoti su sukčiavimu greitos reag greito reagavimo mechanizmas, pavyzdžiui, yra viena iš idėjų, leisančių valstybėms narėms imtis greitų žingsnių, bandant kovoti su vadinamoju karuseliniu PVM sukčiavimu. Kaip komisija jau yra minėjusi, pristatydama 2012 metų darbo programą, aš taip pat e, ketinu dėti visas pastangas, e, kovodamas su vadinamosiomis mokesčių oazėmis ir agresyviu mokesčių planavimu. Mes turime sukurti reikiamą pusiausvyrą, e, kad apsigintumėm ir nuo nebendradarbiaujančių šalių, bet taip pat nesukurtumėm nesažiningų sąlygų. Tuo pat metu reikia be abejo konsultuotis ir dėl dvigubo neapmokestinamo principo ir aš ir toliau imsiuosi visų priemonių, kurios yra orientuotos prieš agresyvų mokesčių planavimą, kas be abejo užkerta kelią veiksmingą mokesčių surinkimui. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau dar taip pat užsiminti apie tai, kad ne tik teisės aktai mokesčių e, srityje leidžia pasiekti pažangos. Kaip komisijos narys atsakingas už kovą su sukčiavimu, e, dar praėjusių metų birželį komisijos vardu pristačiau kovos su sukčiavimu strategija orientuota į um, kovą su cigarečių ir alkoholio kontrabanda ties ES rytinė siena. Ir tai padidina skaidrumą um, įvairių tarnybų veikiančių šioje srityje ir naudojančių ES lėšas. Um, mano kolega komisijos narys e, Mišelis Barnie taip pat labai aktyviai um, veikia, kurdamas papildomas skaidrumo priemonės susijusias su įmonių sąskaitų pateikimu. Ir čia yra pateikta įvairių jų pasiūlymų dėl ataskaitų teikimo pagal šalis ir kompanijų registrų susijimo tarpusavyje. Taigi labai tikiuosi ir nekantrauju išgirsti jūsų nuomonės apie šias priemonės ir mielai sakysiu į galimus klausimus. Dėkuoju. Ačiū, ponė komisarė. Ir dabar žodis suteiksiu frakcijų atstovams. Pirmiausia, kolega Zalba Bidegan, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisijos nary. Praėjusio vadovų sustikimo metu buvo kalbama apie um, priemonės siekiant kovoti su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu. Ispanijoje yra rengiamas atitinkamas įstatymas ir taryba um, E, tarybos nuostatos, e, e, taip pat tarybos išreikšta pozicija, be jokios abejonės atspindi ir konkrečiai Ispanijos ir visų ES valstybių narių pastangą šioje srityje. Taip mes tenksimės sumažinti šešėlinės ekonomikos poveikį ir užkirsti kelią, kad žmonės pagaliau imtų, nustotų sukčiauti mokesčių srityje ir vengti mokėti mokesčius. Mm, įdomu, kokios yra EVPO e, rekomendacijos, e, kad e, siekiant išvengti disbalanso tarptų, kurie moka mokesčius ir tų, kurie jų nemoka kova su vengimu ir mokesčių klastojimu, siekiant smažinti šešėlinės ekonomikos poveikį ir padidinti ūkio skaidrumą Europoje, taip pat e, sumažinti e, biudžetų deficitus, kas yra dabar labai svarbu. Ir tai yra e, viso to siekiant būtina sukurti veiksmingesnę sistemą, kuri mums atvertų didesnės galimybės. Mes tikimės teigiamų pokyčių ir teigiamo poveikio valstybių biudžetams ir biudžetų deficitų mažinimui ir taip pat ūkio augimui. Ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą pabrėž ir pabrėžti, kad mūsų taip geidžiamas ekonomikos augimas turi būti siejamas ir su papildomomis priemonėmis, kurios, būtų, e, kurios yra pabrėžiamos tarybos, kurios padėtų konkrečiai mūsų verslui, tai yra būtų skatinamos investicijos į verslą. Dėkoju, ponė pirminkė. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlyną kortelę? Prašom. Gracias, presidente. Eh, señor Zalba, se ha referido usted. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Karbas, jūs Keletą kartų minėjote Ispanijos, vyriausy... Ispanijos vyriausybės planus e, kovoti su mokesčių klastojimu ir vengimu. Ar yra mokesčių nemok... E, e, grobstytojams taikoma kažkokia mokestinė amnestija? Kaip konkrečiai atrodo šis, ši procedūra? Ir ar tie, kurie vengia mokesčių, kažkaip, kažkaip yra daromas skirtumas tarp tų žmonių ir tų, kurie sažiningai mokėjo mokesčius. Ir... Na, tokie dalykai Ispanijos konstitucijoje nėra numatyti. Ispanijos vyriausybė numačiusi ir tam tikras reglamentavimo galimybės, kaip tai yra padaryta ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse, kaip, pažiūrėjau, Belgijoje ar Vokietijoje. Taip pat ir Kitos ankstesnės Ispanijos vyriausybės prieš keletą metų taip pat tą siūlė, pažiūrėjau, socialistų vadovaujama vyriausybė. Dėkoju, dabar žodį suteikiame poniai Fereirai. Ačiū, ponė pirmininkė. Biudžeto konsolidavimas reiškia ir beveik nepakeliamą naštą ES piliečiams. Tačiau ši našta yra paskirstoma ir tenka vis mažesniam skaičiui pečių ir dažniausiai kenčia būtent privatus asmenys ir mažos ir vidutinės įmonės. Ir, e, socialistai stengiasi išsiaiškinti, išaiškinti, kaip mums tai brangiai kainuoja, e, mums e, tenkantis. Um, e, finansiniai padariniai yra susijęs su vienu bilior, bil, e, bilijonu eurų. Tačiau e, jeigu mes bent šiek tiek padidintume savo investicijas, tuomet gerokai su, padidintume ir bendro vidaus e, produktą, jisai padidėtų 3,5 procento. Ir Mes suformulavome konkrečius reikalavimus komisijai ir tarybai. Sustiprinkite, paspartinkite savo priemonės kovoti, kovoti su mokesčių vengimu. Ir, ir, tiek Europos Sąjungos viduje, tiek ir bendradarbiaujant su tokiamis valstybėmis kaip Šveicarija, o ne, ne dvišalę formą mes turėtume siekti atitinkamų teisės e, normų harmonizavimo visoje Europos Sąjungoje. Ir tai reikštų, jog e, e, politika įgytų naują kvepavimą, įgytų naują papildomą elementą kovojant su mokesčių vengimu mes turime prisimti ir įsipareigojimus, įgyveninti įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme didžiojo 20-ko sustikimo metu. Ir mes priešingų atvejų prarasime e, savo gerą vardą tarp mūsų piliečių ir dar kartą noriu kreiptis į komisiją, kad imtumėte veiksmingai kovoti su mokesčių klastojimu ir vengimu. Dėkoju liberalų frakcijos vardu. Pone Bilbao kalbės pusantros minutės. Intervengo para mostrarme. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad dėl pasiūlytų priemonių sutinku, kadangi kova su mokesčių vengimu ir piknaudžiavimu e, yra labai svarbus dalykai mūsų ekonomikai. Atgrasysime sukčiautojus ir tuo pat metu pagerinsime biudžeto padėtį. O taip pat atsižvelgsime į solidarumo ir socialinio teisingumo principus, kuriais paremta mūsų visuomenė. Esu už tai, kad e, mokesčių suderinimo klausimai būtų patvirtinti visų e, valstybių narių atsakingų tarnybų, kurios dirba sukčiavimos mokesčiais srityje. Ir turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, mano regione, kuris e, mokesčių prasme yra nepriklausomas, jau buvo įvairių sankcijų imtasi um, prieš e, mokesčius, e, kurių pasitaiko ir tokius atvejus, kurių buvo ir kitose valstybėse narėse, kur jokių priemonių nebuvo imtasi. Taigi reikia stengtis kovoti ir su šešėlinė ekonomika, su, šešė, su šešėlinė praktika ir visu tuo, kas kenkia veiksmingą mokesčių surinkimui nes turime skatinti tinkamą konkurencijos veikimą. Ir esu už tai, kad būtų aiškios nuorodos į būtent šią sritį, į aiškias sankcijas. Reikia um, taikyti gerąją praktiką, keistis informaciją ir kovoti su korupcija ES lygiu. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponas Gygold. Žaliųjų frakcijos vardu. Mėly kolegos, dabartinė padėtis e, viešojo sektoriaus finansų net neleidžia galvoti apie mm, tokias pasakas, apie kokias dabar kalbame. Iš tikrųjų, mažai pažangos pasiekiama šioje srityje. Kodėl? Todėl, kad labai daugelis valstybių narių pasisako prieš bendradarbiavimą mokesčių srityje, pasisako prieš agresi... nepasako prieš agresyvų mokesčių planavimą ir sutartyse aiškiai pasakyta, jog vienbalsiai reikia spręsti šios klausimus. Todėl komisija praeitie jau nesik yra žlugusi su savo projektais, jai nepavyko pas, pasiekti pažangos, kaip kad, pavyzdžiui, taupimo apmokestimo direktyvos atveju ir nieko ambicingo net ir nebuvo pasiūlyta. Dėl to, ponė Šemeta, suprantu, kad jūsų darbas nėra e, lengvas, bet vis dėlto pakeiskite strategiją ir imkitės griežtų priemonių tam, kad būtų galima glaudžiau bendradarbiauti ir baigtųsi blokada taryboje. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Teraz jedna minuta dla pana posła. Labai ačiū dabar vieną minutę panas Imbrasas. Sveiki kolegos komisarė. Europos ekonomikos ir ūkio nuosmukio kontekste mokesčių surinkimas ir jų politikos klausimai įgauna ypatingą svarbą. mokesčių politika turi būti paprasta aiški ir suprantama kiekvienam mokesčių mokėtojui. turi būti veiksmingi ir teisingi mokesčiai. tuo tarpu mokesčių slėpimas ir sukčiavimas yra pagrindinis veiksnys keliantis grėsmę kiekvienos valstybės pajamoms ir kainuoja milijardus. taigi tik efektyvi ir tikslinga kova su mokesčių klastojimu ir jų slėpimu yra pagrindinis būdas gauti išteklius būtinus padidinti valstybinėms investicijoms skirtoms europos tarptautinio konkurencingumo ir augimo galimybių didinimui. būtina sudaryti tokias sąlygas kad slėpti mokesčius būtų nenaudinga ir neapsimokėtų. todėl taryba ir komisija privalo imtis ryžtingiausių veiksmų šiam klausimui spręsti ir bendromis pastangomis kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu galima užtikrinti efektyviai funkcionuojančias valstybių narių mokesčių bazes ir padidinti pajamas nedidinant mokesčių naštos. Dabar ponas De Jong pusantros minutės kalbės. Pone pirmininkė, Žinote, kad e, IKEA yra Niderlandų įmonė, IDE e, Coca-Cola yra Italijos e, įmonės arba Žeronimo Martins galėtų taip pat būti priskiriamos Niderlandams, tačiau iš tiesų taip nėra, nes administracinės būstinės jų yra registruotos Niderlanduose, tačiau veikla vykdoma kitur. E, taip elgiamasi todėl, kad e, būtų galima vykdyti slaptus sustarimus su Niderlandų mokesčių inspekcija e, ir mokėti mažesnius mokesčius, kurie galioja Niderlanduose. Tokiu būdu viršpelniai yra pervedami į mokesčių priebėgas. Tuo tarpu Europoje paprasti žmonės dėl ekonomikos krizės turi mokėti vis daugiau mokesčių. Šios problemos neįspręsime vien nacionalinių lygmenių, reikia imtis veiksmų ES mastu, todėl mes reikalaujame skaidrumo, tvirtinant tarptautinių koncernų metinės veiklos ataskaitas, jos turi pateikti atitinkamus duomenys e, apie savo veiklą atskirose šalyse atskirai, taip pat reikia koordinuoti, derinti veiksmus su e, trečiosiomis šalimis tam, kad tarptautiniai koncernai negalėtų nuslėpti mokesčių, taip pat reikia nustatyti minimalų įmonių pelnų mokestį visoje Europos Sąjungoje. Ačiū labai. Dabar vieną minutę kalbės ponia Podimata. Pone komisijos nariai, pone pirmininkė, mes e, pasiūlėme surenkti šią diskusiją, nes esame įsitikinę, kad kova su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu turi būti sudėtinė nacionalinės ir e, Europos strategijos dalis, kurią gyvendinami mes išbrysime iš krizės. Mokesčių e, slėpimas atneša didelės ekonominės žalos ir trukdo mums įgyvendinti ir pasiekti savo ekonominius bei politinius tikslus. Todėl turime derinti veiksmus, vykdyti bendrą politiką, nebūtinai tam, kad harmonizuotume mokesčių politiką e, tarp atskirų valstybių narių, tačiau e, turime siekti, kad mažėtų mokestinė konkurencija ir būtų galima išspręsti tam tikras mokestinės problemas. Taigi reikia E, paimti sprendimus mūsų tarpusavio santykiuose su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kai kuriuose es valstybėse taip pat ir toliau yra laikomasi bankinės paslapties, jos yra saugomos, tai leidžia klastoti mokesčius ir juos slėpti bei vengti. Labai svarbu vykdyti bendrus politinius veiksmus siekiant spręsti šią problemą. Pone Uda Bulman, suteikime vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujantį šalis tvirtina, kad gegužės 15 dieną pasisakys už tai, kad būtų suteikti komisijai atitinkami dėrybiniai įgaliojimai. Aš teigiamai vertinu šias pastangas, galėsime pažiūrėti, kiek pastangų dės komisija dėrėdamasi su Šveicarija ir kitomis šalimis ir kokius faktus padės ant stalo. Tačiau kolegos teisūs sakydami, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą tose srityse, kur būtų galima tą padaryti. Paklauskite Vokietijos vyriausybės, Prancūzijos vyriausybės, kodėl nebuvo dar iki šiol imtasi atitinkamų veiksmų, kodėl uh, savo šalyse, jos garsiai kalba, tačiau nesima konkrečių iniciatyvų, kurios galėtų nešti kažkokią vyriausybę. Ir užduokite savo klausimą, kodėl JAV, vykdydama dvi šalės pastangas ir veiksmus, daug didesnės sėkmės susilaukia, pavyzdžiui, santykiuose su Šveicarija nei Vokietijos federalinė vyriausybė. Taigi paklauskite savo piliečių labui, E, kokių kitokių veiksmų imasi JAV lyginant su ES, kad galėtume praktiškai kažko pasiekti. Pirmininkas, dabar bus spontaniški pasisakymai. Pirmoji kalbės ponė Bazėsku, vieną minutę prašau. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, evaziunea. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mokesčių vengimas. Uh, sąlygoja didelę ekonominę žalą, valstybinės institucijos negali veikti, kyla grėsmė nacionaliniam saugumui. Rumunija e, surenka tik 33 procentus e, bendrų nacionalinių pajamų, todėl mes e, kovą su mokesčių vengimu ir klastojimu paskelbėme prioritetinę netgi įsteigėme atitinkamą struktūrą, kuri turi kontroliuoti šios procesus. E, Niderlandai yra kaltinami pažeidžiantis Šengeno erdvės nuostatas, taip pat e, kalbama apie e, plataus masto sukčiavimo atvejus, cigarečių kontrabandos atvejus, kuomet e, kontrabandinė cigarečių siunta buvo keturias dienas laikoma Rotterdamo uoste ir niekas jos neaptiko pas mus. Tai būtų buvę neįmanoma Konstantos uoste. Airijos institucijos atitinkamus tyrimus yra atlikusios sėkmingai. Norėčiau jas su tuo pasveikinti. Ponas Kriso Gėlos pakėlė mėlyną kortelę. Norėjote užduoti klausimą, ponė Vazėsku? Norėčiau komisijos nariui užduoti klausimą. Žinau, kad Graikija šiuo metu patiria didelių finansinių problemų. Antra vertus, žinome, kad Šveicarijos bankuose pirmininkas e, nutraukė kalbėtoją, dėja procedūroje nėra numatoma pakėlus mėlynąją kortelę užduoti klausimą komisijos nariui. Pakėlus šią kortelę galima užduoti klausimą ką tik kalbėjusiam parlamento nariui. Teraz bardzo proszę, pan poseł Janusz. Dabar panu Janusz Žemkė suteikiu. Otóż ja bym chciał podkreślić całą moc. Noriu ryštingai pabrėžti, kad e, dėl krizės Europoje daug valstybių e, didina mokesčius pastaruoju metu. Tai klaidingas kelias e, kurį pasirinkus ribojamas ekonominis vystimasis ir e, trukdoma kurti naujas darbo vietas. Daug geresnių rezultatų atneštų geresnis mokesčių surinkimas ir veiksmingesnė kova su sukčiavimu. Tiek ekonominiu, tiek finansiniu požiūriu būtų patiriama mažiau žalos ir būtų e, geriau laikomasi teisingos konkurencijos principų. Diskusijos pradžioje išsakytos mintis man kelia susirūpinimą, nes atrodo, kad nepakankamai ryštingai kovojame su mokesčių vengimu ir klastojimu. Nes atsižvelgiant į dabartinę Europos ekonominę ir finansinę padėtį, reikia daug reikšmingiau kovoti su mokesčių vengimu ir klastojimu. Pirmkas, ačiū. Dabar e, vieną minutę kalbės ponė Galpelš. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ši tema yra labai aktuali. Mokesčių vengimas ir e, klastojimas bei atitinkamai prarandamos biudžeto pajamos yra labai didelės apimties. Krizė tai dar kartą patvirtino, todėl privalome nuolat tikrinti ir stebėti, ar mūsų taikomos procedūros yra E, veiksmingos, e, turiuomenį mokesčių surinkimą tam, kad piliečiai neprarastų pasitikėjimą valdžios struktūromis. Todėl ši iniciatyva yra sveikintina, siekiant e, patikrinti dvišalius susitarimus, juos įvertinti ir suteikti platesnio masto įgaliojimus. Labai svarbu, kad vadinamosios Hybridinės valiutos yra minimos e, pranešime ir su jomis susijusios problemos. Ši tema man yra labai svarbi. Dabar vieną minutę kalbės ponia e, Wortman. Kol. Kova su mokesčių klastojimu ir vengimu yra labai svarbi turint omenyje, kad e, valstybių narių biudžetuose nesurenkami mokesčiai sudaro trilijoną eurų. Būtų galima šios pinigus investuoti į ekonomikos augimą ir vystimasi ir taip imtis aktyvių žingsnių siekiant išbristi iš krizės. Todėl būtina užtikrinti didesnį skaidrumą valstybėse narėse ir glaudžiau bendradarbiauti atsižvelgiant į 65-ąjį sutarties dėl ES veikimo straipsnį. Labai ačiū. Dziękuję bardzo. Ostatni głos. Labai ačiū. Paskutinis kalbės Georgis Papalikolau. Labai ačiū. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vienas procentas ES bendro nacionalinio produkto e, sudaro. E, vieną procentą sudaro nesurinkami mokesčiai arba prarandamos įplaukos dėl mokesčių vengimo. Du trešdėlį ES valstybių narių nesugeba arba nesugebėjo atlikus remiantis paskutinio įvertinimo e, duomenimis surinkti E, minimalų balų skaičių vertinant e, kovą su mokesčių vengimu. Todėl reikia kalbėti ne apie sunkę padėtį arba problemą atskirose valstybės narėse, kaip kolegos minėjo, tačiau apie blogą padėtį visoje Europos Sąjungoje. Dar vieną e, mintį norėčiau pridurti. Nemažai Europos Sąjungos biudžeto lėšų, maždaug milijardas, Iki 2013 metų Graikijai, pavyzdžiui, yra numatyta e, elektroniniai valdysenai e-governments. E, manau, kad galėtume daug veiksmingiau panaudoti šios lėšus tam, kad veiksmingiau galėtume kovoti su mokesčių vengimu. Norėčiau paklausti e, komisijos nuomonės. Tai ačiū žodis dabar komisijos nariu šiemet. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, ministrė, Diskusija buvo savalaikė ir konstruktyvi. Aš atidžiai klausiausi e, jūsų nuomonių ir mane padrasino, mane drąsina jūsų mintis, įmantis e, tolesnių veiksmų, veiksmų kovant su mokesčių vengimu ir mokesnių sukčiavimu. E, vyriausybių ir valstybių vadovai aiškiai sako, kad jie rimtai vertina veiksmus šioje srityje. O iššūkis yra politinius norus paversti realiais veiksmais. Veiksmingoms mokesčių sistemoms reikia daug ko e, gero, jūs, geros sąrangos, kontrolės ir gero administravimo. Tai yra tie elementai, apie kuriuos valstybės narės turi pagalvoti e, dar be tradicinių klausimų susijusių su tarpvalstybiniais e, mokesčių klausimais. Manau, kad dabar turime Europos semestro procese galimybę šiemet aiškiai e, šios klausimus išdėstyti ekonominės valdysenos e, darbo trakės kontekste ir aš e, apie tai gana daug kalbėsiu per ateinančius kelis mėnesius. Yra du prioritetai. Pirmiausia, komisija turi užtikrinti, kad Europos tarybai pateikta ataskaita birželio mėnesį būtų uh, realistiškas pagrindas tolesniam darbu. Labai svarbu mobilizuoti finansų ministrus, kad jie e, imtųsi spręsti svarbius mokesčių sukčiavimo ir mokes, e, mokesčių vengimo klausimus. Antra, e, per atėjančius kelius mėnesius su, su, visas idėjas sutelksime ir pateiksime iniciatyvą dėl mokesčių lengvatinių zonų klausimų. Na, o šiandien jūs pateikėte daug įvairių idėjų ir jums rūpimų dalykų. Daugelis kalbėjo apie sustarimą su Šveicarija. Na ir aš lauksiu Danijos primkančios valstybės pastangų rezultatų, užbaigiant šio klausimo sprendimą ir kad komisija galėtų pradėti dėrybas su Šveicarija ir pateikti valstybėms narėms galimybę E, išieškoti tas lėšas. Daug, kaip daugelis iš jūsų kalbėjo apie agresyvų mokesčių planavimą. E, komisija galvoja ir apie tai šiemet ir pateiksime labai konkrečias iniciatyvas, būtent kaip spręsti šią problemą. Dalymasis gera patirtimi taip pat yra svarbus. Turime konkrečią struktūrą tam, turime mokesčių politikos grupę, kurią įkūrė komisija ir tame forume mes valstybės narės kviečiame pasidalyti savo patirtimi, kad būtų galima ją e, panaudoti kitose valstybės narėse. Panas Bulmanas klausė apie jungtinių valstijų gebėjimą kovoti su mokesniu sukčiavimu. Aš nesutikčiau, kad mūsų situacija yra prastesnė negu, negu jungtinėse valstijose. Mes bendradarbiavome labai artimai su Junktinėmis valstybėmis, propaguodami informacijos keitimosi standartus visame pasaulyje ir tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas duos gerų rezultatų ne tik mūsų santykiuose su Šveicarija, bet ir kitomis trečiosiamis šalimis. Taip pat aš kartu su suinteresuotomis pusėmis pasinaudosime esamomis konsultacijomis, viešosiomis konsultacijomis dėl dvigubo neapmokestinimo. Ir parlamento parama čia yra labai e, reikalinga, kad būtų sukurtas reikalingas e, politinis vadovavimas. Na ir baigiant noriu pasakyti, jog man malonu buvo prisidėti prie šios diskusijos šiandien. Iš savo pusės a, e, turiu pasakyti, kad jūsų a, pastabos buvo labai naudingos ir aš laukiu lauksiu galimybių aptarti šiuos klausimus detaliau e, kitomis progomis. Ačiū, ponė komisarė. Ir e, tarybos vardu ministras Vamenas. Herr Präsident, ærede medlemmer, herr kommissær, jeg vil gerne takke for en øh, spændende pirmininkė, garbus nariai, komisarė, norėčiau padėkoti Jums už šias gyvas diskusijas, kurios aiškiai parodo, kad kova su mokestiniu sukčiavimu e, labai rūpi, šviesi klausimai labai rūpi tiek parlamentui, tiek tarybai, tiek komisijai. Manome, kad iš įvairių šiandienos pasisakymų aišku, koks svarbus visiems šis e, klausimas. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti komisarui Šemetai už tai, kad e, savo pasisakymę apžvelgė komisijos e, veiklą šioje srityje ir mes taryboje labai svarbiu laikome bendradarbiavimą su komisija. Kaip jau sakiau pirmame pasisakymė, Yra įvairiausių susitarimų ir diskusijų, kurios aptariamos taryboje ir jų rezultatas jau paaiškės greitai. Pirmininkaujantį Daniją dėl Šveicarijos mm, siekia, kad kuo greičiau būtų jai suteiktas mandatas dėrėtis su Šveicarija. Ir parlamento bei komisijos parama pagreitintų šį procesą. Reikia siekti pažangos, aptariant įvairiausius dokumentus, o taip pat mm, dėl informacijos teikimo apie santaupas ir pajamas tose sąskaitose. Taip pat siekiame užtikrinti, kad Europos ministrų taryba e, po to pateiktų atitinkamą pasiūlymą. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę ir pirmininkaujantį Daniją kartu su komisija ir taryba padarys viską, užtikrindama, kad kova su mokesčių vengimu ir sukčiavimu taptų prioritetinių Europos darbo tvarkės klausimų, kad visi e, galėtų įnešti savo įnašą prisidėdami prie e, bendros Europos gerovės. Ačiū ponui ministrui. Gavome vieną e, rezoliuciją. Diskusija baigta. O balsuojama dėl rezoliucijos bus penktadienį 12 val. Toliau kitas klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos investicijų už ES ribų teisinis saugumas.